2017 metų e, sesijų kalendoriaus. E, pirmininkų suėga e, patvirtino spalio 7 dieną savo suėgoje kalendorių, jų galėsite pamatyti interneto puslapyje. Galima patekti iki 6 spalio dienos 12 valandos pakeitimus, o balsuosime trečiadienį 12.30. Pirmininkas e, yra gavęs prašymą iš atitinkamų Lenkijos institucijų e, panaikinti